tai rezoliucijos bus perduotos tam, kam priklauso pagal nustatytą tvarką. Gerbiami kolegos, baigiame savo darbo savaitę. Visiems linkiu laimingo sugrįžimo namo ir